Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Gerbiami kolegos. Gerbiami kolegos prancūzai. Na štai, vyksta darybos, regisi, po bendro posėdžio su Libe komitetu. Su Libe komitetu nuveikėm didelį darbą, išsprendėm du svarbius klausimus, o dabar susirinkome mūsų komiteto posėdžiui, nebemišriam. Ir pradėsime nuo e, štai kokio klausimo. 21 sausio komisijos pasakė, kad Koreperas rado bendrą sutarimą dėl reglamento susijusių su MIF 2 Tai yra tarbankiniai mokesčiai už mokymus kortelę. Ankstesnės kadencijos metu e, esame diskutavę apie tai praeitą savaitę. E, konsoliduotas susitarimo tekstas tarp tarybos ir parlamento e, buvo pateiktas, išdalintas ekon nariams, o dabar turime balsuoti ir išsiaiškinti, ar pritarėme tam pakeitimui ar ne. Tačiau prieš balsuojant norėčiau suteikti žodį Pablo, mūsų pranešėjai. Prašau. Dėkuoju, pana pirmininkė. Europos piliečiai, mokėdami karinėmis kortelėmis, moka pakankamai didelius komisinius. Ir dabar jie mažės. Norėčiau padėkoti visiems ir komisijai, tarybai ir parlamento kolegoms. Dėkuoju. Prieš perinant prie balsavimą, norėčiau paklausti kolegų, ar jie visi atsinešė balsavimo korteles. Atrodo, kad taip. Pabandykime dar prieš tai e, padaryti bandomąjį balsavimą, kad pasitikrintume, ar yra kvormas. Penki kolegos dar nebalsavo. Taip, didėja kolegų skaičius dalyvaujančių balsavime, bet keturi kolegos įsidėjo korteles į balsavimo įrangą, bet dar ne paspaudė mygtuko. Atrodo, kad Galime baigti balsavimą. Visos frakcijos, visoms frakcijoms tenka būtinas balsuotojas skaičius, tad pradedame balsavimą dėl MIF 2. Ar jau visi balsavo? Baigiame. Priimta labai didelė balsų daugumą, sveikiname pranešėją ir dėrybų visą komandą. Balandžio mėnesį plenarinėme posėdėje bus e, panašias klausimas, iki to laiko mes turbūt e, gausime teisės, e, teisininkų lingvistų išvadas. Dabar pakartos e, e, pono Mesešmito pranešimas dėl konkurencijos politikos ataskaitos. Ar panešėjas nori ką nors pasakyti? Trumpai, pirmininkė, norėčiau pirmiausia padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams e, už tai, kad buvo laikomasi kompromiso dvasios ir Dėl to iš tikrųjų pavyko mums, jeigu bent jau, jeigu ne vienbalsiai, tai iš tikrųjų bent jau didelė dauguma pasisakyti, išsakyti savo poziciją dėl konkurencijos politikos ateities. Periname prie balsavimo. Kompromisas A už, prieš, susilaiko, priimta. 64 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime elektroninį būdu. Dėl 64 pradedame. Baigiame. Atmesta. B kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 68 už, prieš, susilaiko, priimta. 70 už, prieš, susilaiko, atmesta. 72 už, prieš, atsiprašau, pasitikrinkime dėl 70-ojo. E, Pradedame. Baigiame. atmesta. Nes 26 e, už 26 prieš. Tad aš buvau teisus, kolegos. Turėkite tai omenyje. Taip, šitas pirmininkas puikiai mato, kiek kas pakelia rankų. 72 už. Prieš. Susilaikom. Čia Nelabai aišku. Man atrodo, kad priimta. Bet pasitikrinkime. Pradedame. Dėl 72. Balsavimas baigtas. Čia pirmininkas buvo teisus priimta. 73 įtrauktas į E kompromisas, 74 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime dėl 74 elektroniškai pradedame. Baigiame. Atmesta. C kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. D kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. 84 už, prieš, susilaiko priimta. 85 prieš, susilaiko pasitikrinsime elektroninį būdu dėl 85-ojo. Pradedame, baigiame priimta. 86 už, prieš, susilaiko, priimta. 87 už, prieš, susilaiko, priimta. 88 už, prieš, susilaiko, atmesta. 89 už, prieš, susilaiko priimta. 90 už prieš susilaiko priimta. 91 už prieš susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, bet bevelėčiau pastikrinti. Dėl 91 pradedame. Baigiame. Vienas socialist, vienu socialistu per daug tarp balsuotojų. Reikėtų, kad e, vienas socialistų kolega nebalsuotų. Priimta. E kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 97. Už, prieš, susilaiko, atmesta. F kompromisas už. Už, prieš, susilaiko, priimta. Tačiau, jeigu norite, galime pasitikrinti dėl F kompromiso. Pradedame. Baigiame. Priimta. 108 už, prieš, atsilaiko, priimta. 109 už, prieš, susilaiko. Norėčiau pasitikrinti dėl 109. Pradedame. Baigiame. Priimta. 110. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 112. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 113. Už. Prieš. Susilaiko. Dėja atmesta. G kompromisas už. Prie, atsiprašau, čia turime balsuoti dalimis. Tad visų pirma, už pirmąją dalį šio kompromiso. Kas už pirmąją? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis, kas už? Prieš. Susilaiko. Beverėčiau pasitikrinti elektroniškai. Dėl antrosios dalies pradedame. Baigiame. Atmesta. Šimtas devynioliktas. Nors antroji dalis buvo atmesta, bet prie, dabar 119 už, prieš susilaiko priimta. 120 už, prieš, susilaiko, priimta. 121 už, prieš, susilaiko, priimta. H kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 126 už, prieš, susilaiko, priimta Manau, kad atmesta, tačiau norėčiau pasitikrinti. Dėl 126 pradedame. Baigiame. Atmesta. 127. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 128. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 129. Už, prieš, susilaiko, priimta. 132. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 133. Už, prieš, susilaiko, e, socialistai prieš, susilaiko, turime pasitikrinti dėl 133. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 134. Už. Prieš. Susilaiko. Turime pasitikrinti elektroniškai dėl 134. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 135 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Tokia pat balsų dauguma. 136 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 137 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 138 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar dešimtosios dalies tekstas už, prieš, susilaiko, priimta. 139 už, prieš, susilaiko, atmesta. 140 už, prieš susilaiko priimta. Į kompromisas, J kompromisas už prieš susilaiko priimta. 143 už prieš susilaiko priimta. 144 už prieš susilaiko priimta. Jos kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 153. Už. Kas už 153? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 154. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 155 už prieš susilaiko atmesta. 156 už prieš susilaiko pasitikrinkime. Man atrodo, kad priimta, bet nesu tikras. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas priimta. Nebuvo suklydę. E, 157 už, prieš, susilaiko, atmesta. 158 už, pasitikrinsime. Dėl 157 pradedame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 158. Už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Ar visi baigė balsuoti? Baigėme. Priimta. 159. Už prieš, susilaiko, priimta. 160 už, prieš, susilaiko, atmesta. 161 už, prieš, susilaiko, atmesta. 162 už, prieš, susilaiko, atmesta. 163 už, prieš, susilaiko, priimta. 164 už, prieš, susilaiko, priimta. Ką kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. L kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 168 už prieš susilaiko priimta. 170 už prieš susilaiko atmesta. 171 už prieš susilaiko atmesta atmesta. Dėl 171 pasitikriname, ar visi jau balsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 173. Už, prieš, susilaiko, pasitikrinsime elektroniniu būdu, jūs aptinkstate jau. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Priimta. Šimtas septyniasdešimt ketvirtas už. Prieš. Susilaiko. laiko. Ar žalieji nesutinka su 175 už prieš susilaiko priimta. 176 už prieš susilaiko pasitikrinsime. Man atrodo, kad atmesta, bet net nesu tikras. 176 pradedame. Ar visi jau baigė? Balsavimas baigtas. Priimta. Gerai, kad pastikriname. 177 už, prieš, susilaiko, priimta. 183 už, prieš, susilaiko, atmesta. 184 už, prieš, susilaiko, Man atrodo, kad priimta. 185 už, prieš, susilaiko, priimta. 187 už, prieš, susilaiko, priimta. 188 už, prieš, susilaiko, priimta priimta. 189 už prieš susilaiko atmesta. 190 už prieš susilaiko atmesta. Balsuosime dėl 14 dalies pirminio teksto už prieš susilaiko priimta. 191 už prieš susilaiko atmesta. 193 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 124 už, prieš, susilaiko, priimta. 195 už, prieš, susilaiko, priimta. 196 už, prieš, susilaiko, priimta. 197 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi baigė balsuoti? Nusavimas baigtas. Priimta. 198 už, prieš, susilaiko Atmesta. 199 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 200 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 201 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 15 dalies pirminis tekstas už, prieš, susilaiko, reikėtų pastikrinti. Dėl 15 dalies originaliojo teksto, dėl pirminio teksto. Baigiame. Priimta. M kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 206 už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 207 už? Prieš? Susilaiko? Nesu tikras, nes liberalai Ne visi balsuoja. 207. Elektroninis balsavimas pradame. Baigiame. Priimta. 209. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 209. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. N kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 211 už, prieš, susilaiko, pasitikrinsime dėl 211 pradedame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 212. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 213. Už. Prieš. Jūs visi teisūs. Turime dėl 214 balsuoti. 214. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 215. Už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad priimta, tačiau bevelčia pastikrinti dėl 215. Jo. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 216. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 217. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 218 įeina į F kompromisą. Tad balsas Balsuosime dabar dėl teksto originalo. Aštuonioliktos dalies, pirminis tekstas už, prieš, susilaiko, priimta. 219 už, prieš, susilaiko, pasitikrinsime. Pone Langen, pasitiksinsime dėl 219. Pradedame. Ta, priimta. 210. E, taip, atsiprašau, sako pirmininkas, tačiau dvi didžiosios frakcijos balsavo už dabar, anksčiau ne. 210. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Galime pasitikrinti, jeigu norite. Dėl 220 pradedame. Visi jau balsavo. Balsavimas baigtas. Priimta. O kompromisas. Pirmoji dalis. Kas už pirmąją dalį? Už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 225 už, prieš, susilaiko, atmesta. Galime pastikrinti dėl 225. Pradedame. Ar jau visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 226. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 227. Už. Prieš. Susilaiko. Dėkuoju. 226 e, buvo apimtas kompromiso 230 už, prieš, susilaiko, priimta. 231 už, prieš, susilaiko, priimta. 232 už, prieš, susilaiko, priimta. 233 už, prieš, susilaiko atmesta. P kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 239 už, prieš, susilaiko. Reikėtų pasitikrinti dėl 239. Pradame. Ar visi jau baigė balsuoti? Baigiame. Priimta. 240. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 241. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 242. Už. Prieš susilaiko priimta. Q kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. 247. Už, prieš, susilaiko priimta. 248. Už, prieš, susilaiko priimta priimta labai didelė balsų dauguma. 249 už, prieš. Čia dar didesnė balsų dauguma priimta. 250 už, prieš, susilaiko, atmesta. 251 už, prieš, susilaiko, atmesta. 252 už, prieš, susilaiko, atmesta. R kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 256. Už, prieš, susilaiko, priimta. S kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 2, 5, 9 už, prieš, susilaiko, pasitikrinsime. Dėl 2, 5, 9 pradame. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. T kompromisas. Už, prieš, susilaiko priimta. 262 už prieš susilaiko priimta. Du šeši trys už prieš silaiko atmesta. Du šeši keturi už prieš susilaiko, pasitikrinsime. Norėčiau, kad liberalai vėl dalyvautų balsavime. Pradedame. Turiu galvoje, kuomet balsuojame, pakeldami ranką. Ar visi jau baigė balsuoti? Samas baigtas. Priimta. 2, 6, 5 už, prieš, susilaiko. Taip pat pasitikrinsime dėl 265. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 266 už prieš, susilaiko, priimta. 267 už, prieš, susilaiko, atmesta. 27 dalis, originalusis tekstas, priimta. 273 už, prieš, susilaiko, atmesta. 27 dalies tekstas. Dar dėl 273 pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradame. Ar visi baigė? Baigėme. Atmesta. 27 dalies pirminis tekstas už, prieš, susilaiko, priimta. 274 už, prieš susilaiko priimta. 275 už prieš susilaiko priimta. V kompromisas už prieš susilaiko priimta. 2, e, 8, 4, 3, atsiprašau, 283. Ar turime balsuoti dėl visų šitų pakeitimų? 283 už prieš susilaiko priimta. 284 už prieš susilaiko priimta. 285 už prieš susilaiko priimta. 286 už prieš susilaiko priimta. 287 juk buvo aišku, teko pirmininkas dėl 286. Aš e, galiu lažintis, ponė Gigold, kad tikrai buvo taip, kaip sakiau. Geriau. Žaliųjų e, prašymų patikrinkime elektroniškai. Dėl 286. Baigiame. Tai priimta. Surprizas. Užtat, kad aš aukščiau sėdžiu, geriau matau. 27. Už prieš susilaiko priimta. Toliau e, dviguba V kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. 28. Už prieš susilaiko atmesta. 29 Pasitikrinsime dėl 28. Pradedame. Dėl 28 pakeitimo. Sakau visiems, kurie bavariškai nesupranta. Priimta. 29. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta tokia pat balsų dauguma. Liberalai balsavo už, bet galime pasitikrinti elektroniniu būdu, jeigu norite. Dėl 29-ojo pradedame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dėkuoju, ponė Langelė. X kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas Y. Už, prieš, susilaiko, priimta. 39. Už, prieš, susilaiko, priimta. 40. Už, prieš, susilaiko, priimta. 41. Už, prieš, susilaiko, priimta. 42. Už, prieš susilaiko atmesta. C konstatavimo dalis, originalus tekstas už, prieš susilaiko priimta. 44 už, prieš susilaiko priimta. 45 už, prieš susilaiko priimta. Z kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 51 už, prieš, susilaiko, atmesta. A, a kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 55 už, prieš, susilaiko priimta. 57 už, prieš, susilaiko priimta. AB kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Viza A originalus tekstas už, prieš, susilaiko priimta. Antrasis už, prieš, susilaiko atmesta. Trečias už, prieš, susilaiko atmesta. Viza 2. Originalas už, prieš, susilaiko priimta. Pirmas už, prieš, susilaiko atmesta. Viza 3. Originalas. Už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas. Už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas. Atrodo, kad kai, kai kurios frakcijos turi kitus balsavimo sąrašus. Ketvirtas. Už, prieš, susilaiko priimta penktas už e, prieš susilaiko atmesta. Šeštas už origin, teksto originalas. Originalusis tekstas. Gerai, kad esate čia, kad man patarėme. AFKO komiteto atsargumas. Šeštas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ta pati taisyklė taikoma, bent jau aš tikiuosi. Septintas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas už, prieš, susilaiko, atmesta. Viza 11, originalas už, prieš, susilaiko, priimtas. Dešimtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas. Tvil. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Vizą 16, originalas, už, prieš, susilaiko, priimta. 12 pakeitimas, už, prieš, susilaiko, atmesta. 13, už, prieš, susilaiko, atmesta. 14, už, prieš atsilaiko atmesta. 15 už prieš susilaiko atmesta. 16 už prieš susilaiko atmesta. 17 už prieš susilaiko atmesta. Visa 24 originalas už, prieš susilaiko priimta. Visa 25 originalas už, prieš susilaiko priimta. 18 už, prieš susilaiko atmesta. Visa 20, nuo 27 iki 41 už, prieš susilaiko priimta. 19 už prieš susilaiko pasitikrinsime elektroniškai. Dėl 19. Pradedame. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. 20. Už. Prieš susilaiko. Čia taip pat pasitikrinsime. 20 pakeitimas pradedame. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Atmesta. 21. Už. Prieš susilaiko. Čia taip pat turime pasitikrinti. O toliau to geriau. Dėl 21 elektroninis balsavimas. Tai Pradame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Pirma dalis imko. Visus kartu? Už visus kartu balsuojame? Pirma dalis. Už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime iš karto. Dėl pirmosios dalies imko. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Imko antroji dalis. Kas už? Galime už visus nuo antro iki 19. Nuo antros iki 19 dalies. Iš karto balsuojame. Ar iki 12. Balsuojame dėl visko išskyrus 12 dalį. Antra, septinta, aštunta, devinta, dešimta, penkiolika ir devyniolika. Kas už? Už viską išskyrus dvyliktą. Pane profesoriu, aš sakiau, kad išskyrus dvyliktą. Už visas dalis išskyrus dvyliktą. Pone pirmininkė, penkioliktas turėjo neįeiti į visą tą bloką. Kągi, Jeigu būtume balsavę atskirai, būtume jau baigę. Tai gerai, kas už visus išskyrus 15? Už, prieš, susilaiko priimta. 15, kas už, prieš, susilaiko priimta. 18, 19, kartu, kas už juos, prieš, susilaiko priimta. už pakeistą tekstą visą vardinis balsavimas. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. 51 už, 2 prieš 4 susilaikė, sveikiname pranešėją ir uh, šešėlinis pranešėjas. Puiku. Mes atidėjome balsavimą dėl Europos investicijų banko, tad galime padaryti poros minučių pertrauką. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, darf dann in unserer Tagesordnung fortfahren. Wir fassen die Tag. Gerbiami kolegos, tęsime darbą. 13, 14, 15 klausimus nagrinėsime visus kartu. Tai yra biudžeto vykdymo patvirtinimo klausimai. Kalbame čia apie tris Europos Sąjungos institucijas. Maloniai suteikiu žodį pranešėjui. Kitaip tariant, teks toliau man pačiam ir kalbėti. Tad štai. Tęsime darbą ir tikiuosi, kad netraudau jums per nelik, ar ne, nes jūs, atrodo, diskutuojate su kaimynais. Taigi, kalbame apie trijų institucijų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Turime pateikti savo nuomonę biudžeto kontrolės komitetui. Man teko malonumas renkti tuos tris pranešimus. Ačiū kolegoms už pateiktus gausius pakeitimus. 26, pirmajam, EOPA 26 ir ESMAI 25 pakeitimai buvo pateikti. Tad štai, pakeitimų skaičius visoms, visiems trims pranešims daug maž vienodas. Tai yra trys temos, kurios yra susijusios su mano pranešimu. Pirmiausia, dėl agentūrų vaidmens, dėl prioritetų, dėl darbo metodų ir finansinių dotacijų toms institucijoms. Ir klausimai susijęs su agentūrų finansavimu. Visą tai e, yra įtraukta į mano pranešimą. Kalbant, e, čia minimas ir penktasis, penktoji praeitų metų ataskaita auditorumų dėl uh, priežiūros, bankų priežiūros institucijos bankų e, sąjungos kontekste. Jeigu peržiūrėtume pakeitimus, o tą man ir teko padaryti, nes esu pranešėjas, tai tuomet pastebima, kad yra daug bendrų dalykų. Ar socialistų kolegos galėtų kalbėti šiek tiek tyliau arba tą daryti už durų? Norėčiau pasakyti, kad mums svarbu pakankamai gerai suprasti vieniems kitus. Frakcijos pateikė pakeitimus ir aš tikiuosi, kad balsavimui mums pavyks rasti kompromisus. Mes e, čia kalbame apie kitą kopiją agentūrų vaidmenį. Jos vaidina svarbu vaidmenį, bet reikia turėti aiškius prioritetus, nereikėtų, kad jos viršytų savo įgaliojimus ir uh, bandoma dabar surasti geriausių formuluočių, kurios galėtų atsidurti bendrame tekste. Be abejo, reikia numatyti pakankamas finansinės dotacijas, pakankamą finansavimą, tačiau nereikėtų, kad tai būtų leidimas daryti, ką tik nori agentūroms. O priežiūros funkcijas vykdant reikia turėti reikiamą kompetenciją, reikiamas lėšas tam e, patikrinimui atlikti, nes priešingų atveju agentūros pradės virti savo sultise, o mums to nereikia. Čia mums reikalingas e, kompromisas, kalbama apie visų tų trijų agentūrų e, bendrą, tų institucijų bendrą finansavimo modelį. Ir tikiuosi, kad Europos komisija dar irgi pagalvos apie tai, ar reikėtų jas finansuoti iš ES biudžeto, ar reikėtų, e, kad paslaugų naudotojai tas institucijas finansuotų, ar galbūt reikėtų taikyti mišrų finansavimą. E, kalbant apie biudžeto vykdymo patvirtinimą, neišeina priimti sprendimų dėl to, būtent dėl to finansavimo, bet tai yra ta problema, kurią verta iškelti. Manau, kad čia irgi būtų reikalingas kompromisinis pakeitimas. E, kadangi buvo pareikštos daugmaž panašios pastabos visų frakcijų atstovų, tai manau, kad nebus sunku rasti uh, E, kompromisus. Aš vakar dėrybų grupė jau išsiunčiau kai kurios kompromisų siūlymus. Dar yra pakeitimų dėl vartotojų apsaugos, pavyzdžiui, nes norima, kad čia institucijos vaidintų dar aktyvesnį vaidmenį. Na, aš kaip pranešėjas manau, jog kritiškai vertinu būtent į šį pakeitimą, nes nemanau, kad teisės aktus būtų galima kurti priežiūros būdu. Aš manau, kad teisė, kurą turi simti tos institucijos, kurios pagal savo įgaliojimus tai daryti. Ir buvo pateikti taip pat ir kita serija pakeitimų, kur yra sakoma, jog informavimo, komunikavimo srityje institucijos veikia visos trys labai aktyviai. Reikėtų, ko gero, numatyti visoms vienodą reglamentą. Tai viena galimybė, bet Kita vertus, gal tai būtų jau ir pernelyg didelis žingsnis į, prieš, į priekį, viršient tuos įgaliojimus, kurios institucijoms buvo numatytos teisės aktų kuriejų. Ačiū kolegoms, kurie pateikė pakeitimus, jų gavome daug ir tikiuosi, kad kompromisus rasti mums pavyks. O paskui reikės e, sekti, kad tai, ką mes nuspręsime čia, bus patvirtinta ir biudžeto kontrolės komitete, nes jie daro uh, E, bendrą pranešimą visoms ES agentūroms institucijoms. Tiek e, galėjau pasakyti, o dabar žodis šešėlinėms pranešėjams, o paskui kitiems kolegoms, kurie galbūt norės tarti žodį šiuo klausimu. Pirmiausia, socialistų frakcijos vardu Oveliu Dzikson. Prašau. Tack för ordet. Jag vill börja med att tacka rapportören för det. Ačiū pirmininkė. Pradžiai norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą. Esu įsitikinęs, kad šis procesas eina tinkama linkme. Kalbant apie auditorumų vertinimą visų šių priežiūros institucijų, jos tinkamai ir tvarkingai tvarkė savo sąskaitas, taigi aš net matau pagrindo abejoti šio sprendimu. Manau, čia iš tikrųjų galime patvirtinti biudžeto įvykdymą. Žiūriu į pranešėjo nuomonės projektą ir žiūriu į tą dalį, kur kalbama apie įgaliojimus. Aš manau, kad čia svarbu rasti pusiausvyrą. Viena vertus, institucijos, aišku, negali viršyti savo įgaliojimu Ir tai yra svarbi pastaba. Taip pat svarbu pabrėžti, kad institucija turi pilnai išnaudoti savo dabartinius įgaliojimus ir turi e, turėti visus reikiamus išteklius savo darbui atlikti. Abiejų atveju auditorumai nustatė, kad e, bankų priežiūros institucija neturėjo pakankamai išteklių, kad galėtų įvykdyti ar atlikti tą darbą, kurį turi atlikti pagal savo įgaliojimus. Tai, ko gero, pasakytina ne vien apie šią instituciją, bet apie visas tris institucijas. Jos yra nepakankamai finansuojamos ir tai yra nepriimtina. Dar matome, kad atsižvelgta į vartotojų srities klausimus ir čia yra nemažai potencialų institucijoms aktyviau veikti siekiant užtikrinti vartotojų teisų apsaugą. Tai taip pat yra svarbus pažymėtinas dalykas. Aš tikiuosi, kad toliau vyks konstruktyvus darbas šiuo požiūriu ir manau, kad mes rasime tinkamų kompromisų. Visiems norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą. Ačiū ponui Liudviksen. ECR vardu Ponas Liukė. Ačiū Jums už Jūsų atliktą darbą. Aš stengsiuosi kalbėti trumpai. Viena pastaba apie galbūt remsiuos tą struktūrą, jūs, kurie Jūs vadovavotės pristatydamas. Manau, kad kalbant apie bendras pastabas, svarbu pabrėžti, kad šios institucijos buvo įsteigtos, kad padėtų nacionalinėms institucijoms. Taigi svarbu pabrėžti subsidiarumo principą šiuo požiūriu, nes tai būtų svarbu, pavyzdžiui, A kompromiso atveju. Taigi, iš tikrųjų svarbu atskirti kurios yra pagrindinės priežiūros institucijų funkcijos. Būtent tai turi būti aiškiai atspindėta. Jūs vėliau kalbate apie prioritetus ir išteklius. Ir iš tikrųjų visiems aktualu, kad nebūtų išleista per daug lėšų. Taigi mes turime užtikrinti, kad visi ištekliai pilnai panaudojami nacionaliniu lygmeniu. manome, kad svarbu, juk pranešime būtų reikalaujame, kad priežiūros institucija labai griežtai vadovautųsi savo įgaliojimais ir galbūt neturėtų tiek labai daug laisvės reaguoti į atitinkamus kintančius poreikius. Na ir mums visiems, aišku, kyla klausimų dėl pirmojo etapo bankų priežiūros institucijos įsteigimo, nes tuo metu tikrai nebuvo pakankamai lėšų ir skirtas finansavimas buvo tikrai nepakankamas. Taigi norėtume, kad e, B kompromiso pirmoji dalis būtų performuluota. Finansavimo modelis, apie kurį jūs kalbate trečiojoje dalyje savo pranešimo, yra labai svarbus elementas. Gerai, kad e, jį įtraukėte. Bet e, manome, kad reikėtų kalbėti ne apie finansavimą iš ES biudžeto, e, bet rinkos dalyviai turėtų būti atsakingi už finansavimą, nes būtent jiems yra naudingiausia ši priežiūra. Taigi nenorėtume, kad ES biudžete būtų numatyta konkreti išlaidų kategorija šiems tikslams. Ir galbūt kompromise C būtų galima keisti formuluotę ir rašyti ir arba. Kalbėtas atsiprašo, tai D kompromisas. Toliau vartotojų apsauga. Pritariu tam, ką jūs rašote apie tai ir manau, kad e, iš tikrųjų formuluotės turi būti labai atsargios. Aš sutinku su jumis, nes neturėtume iš tikrųjų siekti, kad priežiūros institucijos taptų teisėkuros institucijams. Ačiū toliau liberalų. Dėkuoju. Pone pirmininkė, jau esam kalbėję apie tai ir kad nebūtų pernelyg nuobodu, kalbėsiu vokiškai. Nes verta, na, šiek tiek aštrumo suteikti diskusijai. Nedaug kas pasikeitė, pateikiau kai kurios pakeitimus ir manau, kad mano pateikti pakeitimai yra pakankamai liberalūs. Todėl manau, kad bus nesunku rasti kompromisus. Ir bus galima žengti pirmin. Galbūt dabar nustosiu kalbėti vokiškai, kad vertėjams tiek daug kančių netektų patirti, sako kalbėtojas. Ponas Liukė, regis, mane suprato bent iš dalies, ką aš sakiau. Na, džiaugiuosi tuo. Pirmininkas, ačiū. Esu iš Vokietijos pietų priešingai nu, negu profesorius Liukė. Ir norėčiau patvirtinti, kad aš taip pat supratau, ką jūs sakėte. Aš skatinau poną Torvaldą ir sakiau, kad jis būtinai turi ir toliau kalbėti vokiškai. Bet jūs nesakėt, kad jau nesupratot, ar ne? Na, ponė Torvaldai, bet jau aš jūs tikrai puikiai supratau. Ačiū. Ačiū, guoja frakcijos vardu. Kolega Makartį, prašau. Thank you, um, Chairman. Ačiū, pirmininkė. Ačiū Jums kaip pranešėjui. Rengsim pranešimą dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, kad dėl Jūsų pateiktų pranešimų ten yra nemažai teigiamų elementų. Mūsų uh, frakcijai svarbus klausimas, kalbant apie bankų sąjungą. Manome, kad reikia daugiau diskusijos apie pačią institucijų struktūrą dabartinę. Manome, iš tikrųjų netenkina dabartinių supiliečių poreikių ir netenkina mūsų realiosios ekonomikos poreikių. Taigi ir neužtikrina aukščiausio lygio demokratinės valdymo struktūros. Taigi, kalbant apie atskirus klausimus, manome, kad reikia kalbėti apie demokratijos deficitą. Mūsų nuomonė, subsidiarumo principas nepakankamai jį atsižvelgiama, Ir mūsų valstybėse narėse piliečiai iš tikrųjų nesijaučia niekaip dalyvaujantis šiuose procesuose. Ačiū. Toliau žaliųjų vardu. Ponas Gyvald. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog pranešimai ir kompromisiniai pakeitimai mums tinka, nes pozicijos mūsų panašios, tai tuo belieka pasidžiaugti. Ką dar reikėtų pasakyti? Mūsų supratimu Europos parlamentas privalo užtikrinti vartotojų apsaugą. Turime užtikrinti, kad tos agentūros darė tą patį, saugojo vartotojus. Ir dabar jos tam ir buvo sukurtos, kad jeigu, saugo, jeigu jos saugo per nereik daug, mes negalim jų dėl to kritikuoti. Reglamente, kur reguliuojama veikla tų agentūrų, viskas taip ir yra pasakyta, kai dėl EIOPA e, ta agentūra kritikuojama dėl to, kad aktyviai dirbo. E, kalbam apie juridinį pagrindą, apie eilę kitų dalykų, bet juk ne jų kaltė, kad tas pagrindas yra toks, koks yra, nes taryba E, ne, ne, nesugebėjo parengti reikiamų teisės aktų. Ir būtent dėl to ta agentūra, ta institucija nesulaukia detalių e, užduočių pagal numatytą tvarką. Ta institucija būtų tekę žvelgti Frankfurto dangoraižius ir nieko neveikti, jeigu būtų laikiusis veiklos rekomendacijų. Taigi tos agentūros, tos institucijos pačios turi pagalvoti apie būtinybę harmonizuoti veiklą. Mums tai duonos neatims. Ir tiesiog reikia pripažinti, kad tarp valstybinių problemų yra, reikėtų, kad tos institucijos koordinuotų savo veiklą ir patvirtintų susitarimus situacijai pagerinti. Jeigu mums tai nepatinka, mes galim tą padaryti, pasakyti joms, toms institucijoms, kas mums nepatinka. Ta, ta, jau esame darę ir šįryt pasakėme, kas mums nepatinka. Taigi, jeigu susidaro toks įspūdis, kad struktūrinę politiką bandoma vykdyti numatant keistų kokių nors formuluočių, tai yra negeras ne, ne dalykas. Lygiai taip pat, kaip parlamentas neturi jaustis laikomas už pavadžio. 17, 18 ir 11 tie pakeitimai yra įtraukti į kompromisą ir mes manome ir toliau, kad tos institucijos, tos agentūros turėtų aktyviai veikti vartotojų apsaugos rytyje. Tačiau, kai dėl finansavimo ir panašių dalykų, tai tam mes pritarėm. Kai kas sakė, kad galima būtų pasitenkinti tuo, kad tas finansavimas bus sumažintas, tai kurie taip mano, turėtų nuvykti tas agentūras į vietą ir kad pamatytų šalti, kad jos turi minimumą išteklių ir su tais menkais ištekliais sugeba dirbti e, su įgyvendinimu krūvomis reglamentų. Tad labai sunku būtų įsivaizduoti, kad galima joms ir dar sumažinti lėšas, sunku būtų įsivaizduoti, kaip jos atliktų tiek padarbo. Taryba ir toliau atsisako agentūras tinkamai finansuoti. Dabar yra, pavyzdžiui, esma prisėmusi daug įsipareigojimų, kurių negali uh, niekaip įgyvendinti, neišeina jų laikytis, tad reikia e, daug ką dar nuveikti, tačiau netaug kas bus nuveikta, nes e, neįstatymiškai elgesi šį agentūrą dėl to, kad kitaip negali, nes pinigų neturi. E, tai agentūrai, tai institucijai yra numatyta atsakomybė ir ištekliai turi būti tokie, kad tos agentūros, tos institucijos galėtų tuos įsipareigojimus įgyvendinti, o su mažiau lėšų galės nuveikti tik mažiau, o ne daugiau. Lygiai taip pat su ESMA, lygiai taip pat su EIOPA, lygiai taip pat su bankininkystės institucija. Pirmininkas, ačiū. Ar daugiau yra norinčių kalbėti kolegų? Elisa, prašau. Kažin. Um, <laughs> Eh, eu, eu queria apenas sublinhar alguns dos aspectos que foram já referidos por colegas eh, que falaram antes de mim. Dėkuoju. Aš nekartosiu to, ką sakė kolegos, kurie kalbėjo prieš mane, Ropės Ventigol. Šios eh, organizacijos, šios struktūros apie kurias kalbame, tai e, mes puikiai žinome, kad biudžetas jam skiriamas jau daug metų ir žinome, kad e, tose organizacijose yra daug įvairių trūkumų, jos nepakankamai veiksmingai veikia, bet turime puikiai suprasti vieną dalyką. Šios institucijos yra sukurtos palyginus dar nesenai ir jos e, turi dabar užtikrinti labai aukšto lygio techninį darbą, esant daugybei teisės aktų, kurių turi būti laikomasi, tačiau iš principo beprecedentinis e, dalykas yra. Praeitie ir prisimenu beje, ką sakė buvęs ekon pirmininkas, juk turime atsižvelgti į tai, kiek buvo paskelbta įvairių dokumentų pastaruoju metu ir kiek buvo padaryta. Padaryta buvo labai daug. Šios e, jaunos institucijos, kurios buvo sukurtos galbūt ir mūsų pačių parlamento, dabar turi užpildyti įvairias e, anksčiau atsiradusias spragas ir išspręsti anksčiau atsiradusias problemas. Tad uh, jeigu mes mažintume biudžetą, tai pasiekmes būtų neigiamas, todėl kad šios organizacijos tuomet būtų diskredituotos. Tai yra, mes diskredituotume pačių savo darbą ir e, atimtume iš tų organizacijų galimybę normaliai funkcionuoti. Toliau, teisėkuros aspektas. Taip, teisės aktai yra veikiantis teisės aktai, reikia tik tai, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami ir turi būti užtikrinama suderinamumas su vidaus rinka. Mes dėjome labai daug e, pastangų, kad būtų įtvirtinti šie horizontalūs e, dalykai vidaus rinkoje ir dabar turime užtikrinti specifines sąlygas ir todėl turime skirti adekvatų biudžetą šitoms e, institucijoms. Kalbant apie kitus finansavimo šaltinius, žinome, kad čia yra labai aiškios e, ribos ir žinome, kad netgi e, kad, kad yra tam tikros ribos ne tik tai finansavimo iš institucijų, bet ir e, lėšos jų priežiūrai taip pat yra ribotos. Manau, kad visi turime suprasti tas e, ribas jeigu mes iš tos ar kitos organizacijos reikalavome, kad jinai darytų kažką daugiau, o duodame mažiau lėšų, tai turime turėti tai omenyje. Aišku, aš nieko naujo nesakau, todėl kad kolegos, kurie kalbėjo anksčiau, iš principo visą tai pasakė, tačiau padėtis dabar yra beveik ypatingoji padėtis. Tuo požiūriu, kad turime apsaugoti tas naujas palyginus organizacijas, nes turime užtikrinti, kad jos tinkamai veiktų, kad pasiektų tos tikslus, kurie buvo jiems fiksuoti. Ačiū, daugiau norinčių pasisakyti, reikėsi nėra. Agentūroms toms institucijoms taip pat neatstovaujama, nes ne, to, to būtų negalime suteikti žodžio. Tad dabar jau pasisakau kaip pranešėjas, ačiū visiems už pakeitimus, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mes kalbame apie biudžeto vykdymo patvirtinimą. Čia mes negalime toms institucijoms pakeisti teisinio pagrindo ar finansavimo siūlymus kažkaip performuluoti. Šiuo atveju turime tik pasakyti, kokios yra problemos, kurios ilgalaikėje perspektyvoje turi būti išspręstos, tačiau pačių sprendimų siūlyti čia negalim. Nes ne čia šios problemos turi būti sprendžiamos, jos gali būti iškeltos, o siūlymų neišeina pateikti, nėra jokios kitos atskiros biudžeto eilutės, tada atsidūrėm tarp kūjo ir priekalo. Agentūros, tos institucijos turi save finansuotis o mes turime jas valdyti. Taip yra pasakyta reglamente ir tai yra iš tikrųjų sunki situacija, su kuria susiduria parlamentas. E, pagal egzistuojančią schemą žinome, kad e, gali priimti žmonių tam tikras pareigas, o paskui sakoma, o dabar pagalvokit, kaip finansuosit tas darbo vietas. Taip toms institucijoms pasakoma. Tai yra tas klausimas, kurį reikėtų aptarti papildomai, o tai padaryti galima tik kalbant apie reguliavimą tų agentūrų, bet ne, ne tada, kai mes kalbame apie biudžeto vykdymų patvirtinimą. Nuomonių skirtumas taip pat susidarė ir štai dėl ko. Ir čia galėsime tas nuomonių skirtumą išspręsti tik demokratinių diskusijų būtų. Kaip galėtume pasiremti egzistuojančiomis kryptimis. Buvau Ejop, į Ejopą nuvykęs. Ir iš tikrųjų būtų pasakyti, kad pastatas puikus, nuostabus pastatas nėra labai aukštas. Europos centrinio banko pirmininkas gali žvelgti žemyn, patydamas e, apačioje Ejopą. Kyla klausimas, ar institucija, kuri po to, kai įsigalio Solvency 2 dokumentas ir gali tik įgyvendinti deleguotosius teisės aktus ir reguliavimo tam tikrus standartus, ar ta institucija gali e, tiek dokumentų priegaminti, kiek dar nėra prigaminę iki šiol. Tai yra tas klausimas, į kurį reikėtų atsakyti, kurį galima iškelti, kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nes e, turime būti įsitikinę, kad jeigu tos kryptis numato vienus ar kitus dalykus, prie kurių dirba teisės aktų kuriejai. Apie pono Langin čia nekalbu, bet pavyzdžiui, deramasi dėl MD2. EIOPA turės daug darbo prie šio klausimo, tad neįmanoma, kad EIOPA jau būtų visą tai numačiusi ir jau galėtų numatyti standartus, e, dėl kurių derasi teisės aktų kūrėjai. Tai yra ta dilema, kurią aš maniau esant reikalinga iškelti. Gal šiek tiek abstrakčiai skamba tai, ką aš sakau. Esma, pavyzdžiui, tinklalapyje yra kalbama apie galimybę užduoti klausimus ir gauti atsakymus. Čia nekalbam apie kokią nors, e, kokį nors orientavimą, tiesiog esma e, kontrolės nacionalinės institucijoms duoda tam tikrus nurodymus, labai nekaltus, nekenksmingus nurodymus, gairias, Tai yra ta informacija, kuri yra saisanti juridinių požiūrių. Tad kyla klausimas, ar pagrindinėme reglamente atsispindi panaši nuostata. Aišku, galima tas kryptis formuoti, jas pateikti, tačiau kyla klausimas, kiek tos kryptis gali siekti ir ką tiksliai jos apima. Nes esma mums nuolatos kartoja, kad darbo turi tiek, e, perkeliant MIFID 2, CRD 4, MR ir EMIR reglamentus, kad e, esma turi dirbti labai aktyviai. Na, aš suprantu, kad būtinas juridinis pagrindas, kad galėtų dirbti produktyviai tos institucijos. E, Europos banko institucijos požiūrio dar papildomų problemų susijusių su priežiūru, su priežiūra centrinio Europos banko. E, nes čia kalbame apie dviejopą priežiūrą, mano minėto banko ir nacionalinių struktūrų. Tad kas numatys tą e, reglamentą? Ar kryptis kažkokias Europos centrinis bankas pasiūlys, ar ne? Ir 120 bankų 120 bankų prižiūri Europos centrinis bankas. Egzistuoja reglamentas, kur kalbama apie eurozonos bankų priežiūrą. Tai yra iš tikrųjų problema, nes kiekvienu atveju tenka išsiaiškinti, kas ką tikrins, kas už ką bus atsakingas. Nes e, nenorėtume, kad atsirastų nesveikos konkurencijos tarp Europos centrinio banko ir Europos bankininkystės institucijos nereikėtų, kad tos institucijos stumdytųsi ir bandytų išsiaiškinti, kas čia stipresnis, kas silpnesnis ir kas kam turi paklusti. Reikėtų, kad reglamentas e, Europos bankininkystės institucijai numatytų tam tikrus įgaliojimus. Būtent dėl to, kalbant apie biudžeto vykdymo patvirtinimą, tą problemą reikia iškelti, nes tą problemą kažkada ateityje mums vis tiek reikės spręsti. Tokia būtų mano pozicija, kaip pranešėjau šiais klausimais. Na, kaip jau sakiau, esu parengęs kompromiso pakeitimų, išsiunčiau jau įvairių frakcijų kolegoms tos pakeitimus. Vyksta diskusija ir tikiuosi, kad konsensusą rasime. Biudžeto kontrolės komitetas savo darbą galės atlikti tik tada, jeigu mes vieningai laikysimės ekonomikos komitete. Paskui dar tik diskusija plenarinėme posėdėje ir tik tada bus suteikimi reikiami įgaliojimai. Ir e, bus galima e, kreiptis į agentūras, kad šios reaguotų. Balsavimas komitete vyks vasario 23-24 dieną. Biudžeto kontrolės komitete Kovo 24 bus balsuojama. Ir paskui turime laikyti sutartise numatytų terminų. Plenarinis posėdis e, auditorumų yra numatyta balandžio antrą dieną. Tad štai, o pakeitimus galima, buvo galima teikti, bet tas laikas jau baigėsi. Tai štai, žvelgiu, ar mūsų svečias yra, kad galėtume pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Diskutuosime 16 darbo atvarkės klausimo. ES ir JAO finansų rinkų reguliavimo dialogas. Jeigu mūsų svečio nėra, padarysim pertrauką tol, kol Europos komisijos atstovas pasirodys. Na, regis jie jau prie durų tie atstovai. Minutė pertraukos, kad jie spėtų įsikurti. Thank you very much indeed. We could move on to the next. Ačiū. Pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Informacinis e, susitikimas. Su Europos komisijos atstovu, kuris pateiks informaciją apie ES ir JAF finansų rinkų reguliavimo dialogą Vašingtone. Šių metų sausio 12 dieną vyko susitikimas ir jis mus supažindins su tuo, kaip vyksta bendradarbiavimas tarp ES ir JAF įgyvendinant standartus dėl finansų rinkų reguliavimo. Taigi išklausysime svečio ir paskui spontaninių pasisakymų būdu tęsime šį pokalbį. Ačiū. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau ir sunku susingaudyti parlamento koridoriuose. Ačiū, kad pakvietėte mus į šį informacinį susitikimą. Du kartus vyksta ES ir finansų rinkų reguliavimo dialogo susitikimą. Ir šis susitikimas, vienas tokių susitikimų vyko sausio 12 Vašingtoje anksčiau. Paskutinis susitikimas buvo vykęs Briuselėje Liepos mėnesį. Abi delegacijos paskelbė savo pareiškimus sausio 15 dieną ir taip suprantu, kad parlamentui tie pareiškimai yra pateikti. Sustikimas buvo labai konstruktyvus ir teigiamas ir jame vyravo diskusija dėl išvestinių finansinių priemonių ekvivalentiškumo. Tendencijos palankas, bet vėliau dar plačiau aptarsiu šį klausimą. JAV delegacija buvo labai didelė. Ten buvo atstovaujamos visos didžiausios Junktinė Amerikos valstijų agentūros, FDAC ir kitos. Ir taip pat išdo departamento atstovai. Pateiksiu Jums trumpos informacijos apie šį susitikimą ir jeigu norėsite išgirsti detaliau atsakysiu jūsų klausimus. Pagrindinė diskusijų dalis buvo skirta išvestinių finansinių priemonių ekvivalentiškumui. Žinote, kad su JAF mes jau 18 mėnesių tęsėme diskusiją šio klausimu. Tos diskusijos buvo nutrauktas ankstesniam CFTC pirmininkui, ponui Gensler, jam vadovaujant diskusijos buvo e, nutra, nutrūkusios, bet vėliau kitiems asmenims vadovaujant diskusijos tęsiasi. Ir manome, kad dabar esame tokiame etape, kai galime netrukus baigti šią diskusiją ir konstatuoti ekvivalentiškumą. Kitą savaitę aš vykstu į JAV ir galbūt ten įvyks galutinis diskusijų raundas. JAV pusė mm, pasiūlė supaprastinto registravimo e, sistemą. ES institucijoms registravimas negali būti panaikintas JAV dėl Dos Frank e, įstatymo Bet e, iš tikrųjų mes aptarėme daugelį kitų e, reikalavimų, aptarėme jų detalės, kalbame apie tai, kaip e, veiks atitikties tikrinimo sistema, kaip ką tikrins priežiūros institucijos, kas bus jų kompetencijoje ir kas rinkos veikėjų kompetencijoje. Taigi dėrybos kol kas nesibaigė, bet mes netrukus būsime pasirengę baigti diskusiją šio klausimu, kai sutarsime visus elementus susijusius su reglamentavimu. ESMA turės prisimti vadovavimą dėryboms dėl priežiūros institucijų bendradarbiavimo, nes mes manome, kad um, šis elementas labai svarbus, pagrindiniai principai yra ir turi būti minimi ekvivalentiškumo sprendime. Taigi diskusija tebe vyksta, vyko po šio susitikimo ir techninis techninis susitikimas, kuriame aš dalyvavau. Ir tikėtina, kad šios diskusijos bus pratestos kitą savaitę. FTC pareiškia, kad jiems pasiūlymai atrodo tinkami, bet reikia aptarti detalės. Kalbant apie diskusijų turinį, Antras svarbus diskusijų elementas buvo lyginamieji standartai. ES Europos paaiškino savo teisėkuros procesą, kaip jis vyksta, kaip kartu dirba teisėkuros institucijos ir dėl kokių priežasčių komisija pasiūlė teisės akto pasiūlymą dėl lyginamųjų standartų ir bandėme įsiaiškinti, ką JAV turi padaryti, kad įgyvendintų JASKO principus. Kol kas šį klausimą neatsakyta ir mes tęsime diskusijas su JAV, stengiamės įsiaiškinti, ar JAV ketina parengti ir priimti įstatymą kuriame būtų kalbama ne vien apie institucijų savarankišką reglamentavimą. JAV pateikė mums savo informaciją, mes pateikėme savo informaciją apie tai, kaip vyksta diskusijos parlamente ir taryboje dėl bankų struktūros. JAV iki šių metų Liepos tikisi įgyvendinti atitinkamus sprendimus. Ir nagrinėja, kokią įtaką Volkerio taisyklės įgyvendinimas turės. Dėl vertybinių popierių mums um, svarbi, stip, svarbu, kad Europoje būtų stipri vertybinių popierių rinka. Um, tai svarbu tam, kad ekonomika būtų stipri, ypač tai aktualu kai kuriems Europos regionams ir mes paaiškinome, um, kuo mums svarbi ši iniciatyva, kalbėjome apie augimą, ekonomikos augimo svarbą Europos Sąjungoje ir siekiame, aišku, įtikinti mm, JAV šios iniciatyvos e, svarbą. Skirtingai e, Išdo departamentas ir Fed pažiūrėjo šią iniciatyvą. Fed iš tikrųjų nesveikina tokių iniciatyvų tarptautinio ligmens šioje srityje, nes e, neižvelgia šioje srityje apskaitai jokių problemų JAV. Ir todėl nenori kad būtų kuriama tarptautinė sistema vertimo vertybiniais popieriais. Ir nenori būti atsakinga už tvirtinimą ir sprendimų prieimimą šioje srityje. O išdo departamentas išreiškė daugiau supratimo ir suprato, kad tai yra svarbu Europos ekonomikos augimui. Tai svarbu makroekonominių požiūrių. Ir JAV, aišku, tai supranta ir turėtų prie to prisidėti. Draudimo srityje yra pasiekta nemažai pažangos. Abi pusės yra pasirengusios pasiekti galutinį sutarimą dėl užtikrinimo atsisakymo draudimo sandoriuose. Mes ES, iš ES pusės netrukus gausime įgaliojimus. JAV atitinkamos institucijos e, specialių įgaliojimų neprivalo gauti, tik teiks reguliuojančioms institucijoms informaciją dėl DOT Frank įstatymo jeigu komisija gaus dėrybinius įgaliojimus, tai sutarėme, jog dėrybas pradėsime šių metų gegužės mėnesį. Taip pat pasiekta nemažai pažangos audito srityje Europos komisijos ir PCOB santykiai ir diskusijos yra sėkmingos. PCOB sutiko kurti reikiamą struktūrą, struktūrą reikiamą ES ir JAV bendradarbiavimui, struktūrą, kuri būtų paremta abipusiškumu. Jeigu tai pavyktų įgyvendinti, tai tikrai būtų didžiulis pasiekimas transatlantinio bendradarbiavimo požiūriu. Dar norėčiau pasakyti kad e, mes turime patirti ar ištverti 20 minučių ilgumo pasisakymą, kur buvo reiškiamas džiaugsmas, kad JAF atitinka Bazelio konvenciją. Ir ką ES turėtų padaryti, kad e, pakeistų padėtį susijusią su atitikties netenkinančių ženklinimų. Skirtingai abi pusės žiūri į CVA ir šio klausimo sprendimas priklausys nuo Bazelio konvencijos peržiūrėjimo. Galiausiai bus padaryti atitinkami pakeitimai ES teisės aktuose ir šis skirtumas galiausiai bus panaikintas. Taigi gali būti, kad um, šiek tiek bus modifikuoti bazelio reikalavimai. Ir daug kas priklausys nuo ES teisės, uh, teisėkros institucijų. Ta pati darytų ir JAV institucijos, jeigu to prireiktų. Dar kalbėjome apie bankų pertvarkymo mechanizmą ir jo nebuvimo galimybę. Tai žinote, kad yra svarbus klausimas Europos Sąjungoje ir ne vien ir FSB. To labai domisi mes išsakėme komisijos pageidavimą ar pasirengimą parengti oficialų pasiūlymą dėl CCP, bent jau iki šių metų pabaigos. Apie tai vis dar diskutuojama komisijoje ir komisija kol kas nepriemė jokio sprendimo. galvojame, kaip turėtų būti pertvarkomos ne bankinės institucijos, koks turėtų būti jų pertvarkymo mechanizmas. Na ir galiausiai kalbėjome apie TLAC. Ir JAV informavo mus, kad ketina įgyvendinti TLAC. Greičiausiai dar prieš gaunant QES rezultatus. Ir mes pasakėme jums, kad mūsų padėtis skiriasi nuo JAV. Nes ES turi MREL, priešingai nei JAV. Ir MREL, manome, atitinka savo paskirtį, tenkina mūsų poreikius. Ir todėl mes norėtume, kad TELAK po QIS būtų šiek tiek pakeistas, kad būtų labiau suderintas su MREL negriežtesnis, bet suderinamas, kad bankams nebūtų taikomi skirtingi standartai, kad nereikėtų atitikti dviejų skirtingų standartų. Taigi mes turime palaukti QS e rezultatų ir galbūt parlamente čia siūlysime atitinkamų pakeitimų, kurie leistų gyvendinti TILAK. tuo ir baigėsi mūsų susitikimo diskusijų temos. Mielai sakysiu į klausimus. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį kolegoms. Pirmiausia, žodis kolegai Lamasu. Oui, merci, monsieur le président. Merci. Dėkuoju, ponė direktoriau, mielas bičiuliai, už tokią išsame ataskaitą, E, pranešimą. Aš e, bendresnio pobūdžio klausimą norėčiau aptarti komisiją, anksčiau dirbusi komisija ir joje komisijos narys e, Mišelis Barnie, kuris šioje srityje vaidino esminį vaidmenį, buvo parengęs tam, tam tikrą dokumentą, kuriame buvo išvardyti tie pasiūlymai, kurie buvo pateikti komisijos iniciatyva ir ten taip pat buvo kalbama e, apie naujausią informaciją, e, toliau gyvenant tos e, tekstus, atsižvelgiant į Lehman Brothers krizę ir, e, ir visą kontekstą. Iš e, Amerikos pusės buvo pateiktas e, labai sudėtingas, griozdiškas tekstas, jį buvo labai sunku suprasti ir Europoje, nebent e, komisijos ekspertai galėjo ten giliau susigaudyti. Tad mano klausimas yra toks, praėjus keli, keliems metams po to, ar mes dabar galime maždaug įsivaizduoti daugmaž tiksliai, kas įvyko Junktinėse valstijose po, po Dot Franko. Nes e, atrodo, jog viskas priklausys nuo to, kaip tie tekstai bus realiai taikomi, todėl kad e, ir taip pat e, priklausys nuo to, kaip e, priežiūros institucijos, kurios pasikeitė, išaiškins, interpretuos ir taikys Dot Frank. Tad kokia yra padėtis šiandien šito požiūriu? Ar e, Junktinės valstijos atliko savo namų darbus, kuriuos e, E, turėjo atlikti, nes G20 rekomendavo tą padaryti ir ar tie teisės aktai, kuriuos mes priėmėme ir Junktinės valstijos taip pat tą pat padarė iš savo pusės, ar tie tekstai iš vienos ir kitos Atlanto pusės e, dabar e, yra suderinamesni, suderin, suderinamesni ar vis dėlto yra daug skirtumų tarp jų. Reader. Kolegė Ferreira, koordinatorė, prašau. Ačiū. Dėkoju. Man taip pat labai patiko pranešimas, jis man atrodo labai svarbus. Dėkoju už jį. Aš norėčiau paprašyti direktoriaus Žirar Olivier Garsės pateikti mums smulkesnės, detalesnės informacijos kai kuriais aspektais. O būtent dvišalės darybos, kurios e, e, vyko, rodo, jog mes bandome siekti pozicijų suartėjimo, tačiau yra vis dėlto dar pozicijų skirtumų, ypač dėl finansinių rinkų. Uh, Tad tos pozicijos nelabai suartėjo šitais požiūriais iš abiejų Atlanto pusių. Ar komisija naudoja tą informaciją TTIP darybų kontekste? Ar yra pasinaudojama ta informacija surinkta iš dvišalių darybų? Kaip yra e, panaudojama ta informacija, derantis dėl TTIP ir apskritai kaip į visą tai žiūrima. Ir kalbant apie finansinį aspektą, kokios yra sąsajos šių aspektų su energetika, žemės ūkiu, ar, ar žiūrima į tai kompleksiškai. Ir kuomet komisija dalyvauja tose susitikimuose, tai e, koks yra komisijos mandatas, kokie yra komisijos įgaliojimai Ar komisija žino, kokios yra raudonos linijos, kurių negali peržengti? Ar komisija gauna apskritai tokius įgaliojimus prieš pasidant dėryboms? Ir e, norėčiau dar kartą paklausti, ar, e, ar jūs dirbat bendradarbiaudami su e, kolegomis, kurie derasi dėl TTIP? Ir kokia apskritai mūsų yra strategija? šioje srityje. Ar mes e, turime saugoti tą informaciją, galvodami apie kitas darybės. Mat, aš manau, kad ta informacija galėtų būti panaudota vis dėlto. Ką Jūs galite pasakyti šito klausimo? Dėkuoju, Liza. Dabar kita kalbėtoja, prašom. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijos atstovų už informaciją. JAV neketina priimti teisės aktų šioje srityje. E, aš e, iš tikrųjų bendrauju su daugeliu jūsų minėtų organizacijų, jūs e, aiškiai man pasakė, kad neketina teikti pasiūlymų, kurie būtų lygiaverčiai mūsų teisės aktų pasiūlymams. Tai galbūt galėtumėte šiek tiek plačiau pasakyti, kokios vyko diskusijos šio klausimu. Ačiū. Ar yra dar kolegų, kurie norėtų užduoti klausimą? Ačiū komisijos nariui už tai. Ačiū komisijos nariui už tai, kad atvyko. Mes iš tikrųjų dabar parlamente e, kalbame apie užtikrinimą finansiniuose sandėriuose. Ir noriu paklausti, ar jūs kalbėjote apie tai su JAV atstovais. Iš tikrųjų, ar padarys įtaką JAV įstatymų baziai tie teisės aktai, kurie bus patvirtinti Europos Sąjungoje? Ačiū debakerį, panas Langen. Ačiū. Gaila, bet neturiu galimybės išklausyti jūsų pasisakymų. Norėčiau pasakyti trumpą pastabą, atsižvelgiant tai, ką sakė Vneva Niunheisen. O kaipgi su kompensacijomis, atsižvelgiant į MIR? Tas klausimas kol kas buvo likęs neatsakytas, toks ir tebėra. Ir norėčiau paklausti, kiek pasistumėta pirmin. Norėjau paklausti, ar antrojoje dalyje pasikeitė, pasikeitų situacija JAV, ar galima tikėtis, kad šie klausimai bus išspręsti? Ačiū. Pirmininkas. Aš taip pat turiu klausimą dėl finansinių paslaugų ir TTIP. Norėčiau paklausti jūsų štai ko. Ar galėtumėt pateikti komentarų dėl to, kokių yra galimybių įtraukti šį klausimą finansų paslaugas? jeigu nepavyks to padaryti. Ar tokiu atveju bus pasirinkti kiti variantai? O dabar žodis atsakyti. Um. All right. um. Atsakysiu ponui Lamasūrui. Aišku, kad nuo pat pradžios e, mūsų pozicija skiriasi nuo amerikiečių. Amerikiečiai norėjo, kad būtų sukurta tam tikra sistema, kuri leistų geriau įsivaizduoti e, ir matyti visą vis, visumą. Ir remiasi tuo, o mes manime, jog reikia eiti nuo akto prie akto, nuo teksto prie teksto, nes tai labiau suderinama su mūsų teisinė tradicija. Ir aišku, kadangi požiūriai buvo tokie skirtingi, tai buvo labai sunku matyti pažangą ir, ir kurioje vietoje mes e, buvome tuo ar kitu metu tiksliai. Turint omenyje, kad e, pas mus buvo keletas šimtų deleguotų teisės aktų ir kitų aktų priimta, tai e, ir kai kuriais atvejais tol, kol tas ar kitas pasiūlymas, e, apskritai tol, kol tas ar kitas pasiūlymas nėra priimtas, jis negali būti taikomas, tada reikėjo atsižvelgti ir tai. Ir turint omenyje mūsų institucinę specifiką, mes pirmojo ir antrojo lygmens teisės aktuose E, turėjome numatyti labai griežtus standartus, tuo tarpu amerikiečiai, kurie turi savo federalinės taisyklės, e, šitos dalykus deleguodavo kitam e, lygmeniui. Aišku, kad Europoje, kadangi šitos dalykus koordinuoja daugiau negu 20 struktūrų, tai turi tam tikrų privalumų, bet ir tam tikrų trūkumų ir tai darė įtaką mūsų bendram darbui. Apskritai, aišku, sudėtingas procesas buvo. Aišku, dėl išvestinių produktų amerikiečiai buvo daugiau pažangos padarę. Mes paskui pasivyjome juos. Ir čia aš atsakau į dr. Langen klausimą. Ir tai taip pat susiję dar su kitu klausimu, kuris šitą temą buvo pateiktas bankų srityje. Tai irgi panašiai buvo, kadangi čia nereikėjo, kad, kadangi amerikiečiai pradėjo daug vėliau negu mes ir kadangi jiems nereikėjo praeiti teisėkuros e, proceso e, dalykų, tai iš principo čia vyksmas paskui susivienodino ir jie mus pasivijo. Ir kalbant apie Bazelio susitarimo įgyvendinimą, tai iš principo visą tai vyko panašiai, kaip kad, komit... kaip kad Bazelio komitetas norėtų Amerikiečiai taiko 3 iš 19. nuostatų šiame kontekste. Toliau panašumai ir skirtumai. Galbūt tai yra pats įdomiausias aspektas. Ir dėl atitik, at, atitikimo. Man atrodo, kad tie skirtumai nėra atsiradę dėl to, kad mes e, e, skirtingais dalykais e, remiamės. Paprasčiausiai, kadangi mes nediskutavome šitais klausimais su amerikiečiais pakankamai ankstyvoje stadijoje, mes ne tą pačią logiką rėmėmės, ne, ne visiškai tuo pačiu požiūriu. Mes e, žinome, kad ten yra CFTC ir TC dvi institucijos, kurios turi didelius įgaliojimus dėl tekstų įgyvendinimo, o čia Europoje, kaip jūs žinote, e, tekstų įgyvendinimo dalykai yra pakankamai sudėtingi, e, kadangi čia kalba sukasi apie vidaus e, rinką ir žinote, kokia yra teisingumo teismo praktika, nes čia susiję dalykai ir su nacionalinėmis institucijomis. Tad tai mūsų specifika kalbant apie pirminę, pirminius ir antrinius teisės e, aktus ir mūsų specifiką, tai aišku, čia ir nebuvo įmanoma, kad viskas e, būtų visiškai taip pat iš abiejų Atlanto pusių. Ar mes e, diskutuojam apie, ar, apie obligacijų vertės apkarpimą ir panašius dalykus, tai taip mes e, iš, iš anksto manome, kad parlamentas turėtų būti informuojamas apie tai, tai yra, kuomet jau yra konkretus e, tekstas ar pasiūlymas aptariamas. Ir mes šioje srityje suprantame, jog e, ypač priežiūros aspektą turint omenyje, kad kuo didesni skirtumai bus, tuo bus ateityje sunkiau vienodai šitos dalykus įgyvendinti. Jeigu mums iškiltų problemų su, su CCP, o tai gali būti sisteminės problemas ir jos yra įmanomas, tad gali būti, kad ir europiečių ir uh, ir europiečių, ir amerikiečių atitinkamos institucijos vis dėlto dės pakankamai pastangų, kad būtų išspręstos galimos problemos. Mes pasiūlėme kolegoms amerikiečiams, kad e, prieš pradedant teikti ES teisės aktų pasiūlymus, jau prieš tai padiskutuotume apie tai su amerikiečiais Tai yra toje stadijoje jų rengimo, jų, jų genezės toje stadijoje, e, kuri yra labai ankstyva, kad jau e, su jais aptartume. Ir aišku, parlamentas taip pat apie tai bus e, informuojamas. Kalbant apie standartus. I swear, my understanding. Aš taip pat viską suprantu kaip ir jūs. JAV mano, kad dabartinė reguliavimo sistema veikia tinkamai. Manome, kad e, pastarųjų metų įvykiai rodo, kad galbūt tas e, e, savireguliavimas neveikia taip gerai, kaip jie mano ir galbūt reikėtų kažkokiu pakeitimu. Tačiau JAV partneriai iš tikrųjų nepasakė ar neišsakė aiškios pozicijos, nepasakė, kad ne, mes e, nereglamentuosime šios ryties. Bet jeigu mes pasakėme, kad jeigu nebus atitinkamų įstatymų JAV, tai nebus pagrindo ir lygivertiškumo ar ekvivalentiškumo procesui. Ir dėl to kilo klausimas, ar iš tikrųjų mes turime tokį pasirinkimą vieno ar kito varianto, nes e, pramoniai turi būti aišku, kokiais standartais remtis JAV ar ES, bet iš tikrųjų mes labai giliai šios diskusijas nesileidome. Bet mes tiesiog neturėjome laiko šiame konkrečiame formate. Tikėmės šį klausimą aptarti su kitomis institucijomis, tokiamis kaip CFTC. Matau, kad panas Langen turi išeiti. Aš manau, kad jau atsakiau jo klausimą iš pradžių pasisakydamas. Trumpai Nors diskusijos su JAV CFTC buvo iš tikrųjų sudėtingos Dabar jau aišku, kad e, nuo praeitų metų rugsėjo pirmininkas Mesat suteikė naują postumį iš JAV pusės. Ir dabar akivaizdu, jog JAV iš tikrųjų nori pasiekti susitarimo su mumis. Mes iš tikrųjų nuveikėme daug, kad pasiektume praktinių sprendimų dėl registracijos proceso Dar liko mums paskutinis etapas. Gal ne tiek paskutinis, kiek sudėtingesnis šiek tiek. Ir tuo dabar užsiimame kaip tik. Ir turime iš tikrųjų priežasčių tikėtis, kad per artimiausius kelius mėnesius mums pavyks priimti sprendimus dėl tų elementų, kurie būtų susijęs su ekvivalentiškumo sprendimais. Bent jau turime nusibrėžę gegužės 15 terminą. Toliau ponios Elizė Ferrera klausimas, kuris susijęs su jūsų pirmininkė klausimu dėl TTIP, transatlantinės prekybos ir partnerystės sutarties. Iš tikrųjų svarbi abipusinama informacija, abipusis e, supratimas svarbu kalbėtis, teikti vieni kitiems um, informaciją. Tai nėra formas, kuriame būtų sprendžiami ginčiai. TTIP ne tam yra sukurtas. Kai yra išsakomas kažkokios pastabos, mes jas aptarėme su partneriais JAV, bet ne tam yra skirtas šis dalykas. Kalbant apie tokią neprivalomą priemonę, būtent dėrybų, pokalbių priemonė, ji yra naudinga, tačiau iš tikrųjų ši priemonė negali užtikrinti mm, JAV ir ES reglamentavimo sistemų suderinimo. Tai šia prasme Tai ne tas pats, apie ką kalbama TTIP sistemos rėmose. Tai tarsi antrasis mūsų pasirinkimas, antrasis prioritetas būtų, taip sakytume. Kalbant apie teisės aktų suderinimą, Kai kuriais požiūriais mūsų nuomonė skiriasi, pavyzdžiui, lyginamųjų standartų atveju. Mūsų pozicijos nesuderinamos ir viskas lieka kaip yra. Tai susiję su Bonės Ferrera klausimu. Komisijos pozicija yra aiški. Aš e, kalbėsiu atsargiai, ne mes atsakingi už TTIP susitarimą, viskas, kas yra daroma finansinių paslaugų srityje turi būti vertinama žvelgiant į platesnį kontekstą ir visą, visų dėrybų pusiausvyrą. Bet kol kas komisijos pozicija buvo tokia, kad e, mes iš tikrųjų norėtume, kad prasidėtų diskusijos dėl finansinių paslaugų skyriaus TTIP susitarime. Ir mes manome, kad e, turėtų būti kalbama ir apie reglamentavimo suderinimą ir prieigą prie rinkos, nes iš tikrųjų apie prieigą prie rinkos negalime kalbėti, nekalbėdami apie reglamentavimo suderinimą. Na ir e, dar vienas svarbus elementas yra tas teisės aktas, kurį patvirtina šis Europos parlamentas. Žodžiai ekvivalentiškumas yra pagrindinis kai kuriuose teisės aktuose. Ir e, tai reiškia, kad e, pirminiai teisės aktai labai aiškiai susiję reglamentavimo suderinimo klausimą su prieigos klausimu, nes mes negalime patvirtinti ekvivalentiškumo trečiųjų šalių jurisdikcijoms, kurios netitinka tų reikalavimų, kurie mums atrodo esminiai pagal mūsų teisės aktus. Aišku, mums svarbus to ekvivalentiškumo rezultatai. Mes nenorime, kad visi tiesiog patvirtintų tos pačius standartus, kuriais mes remiamės. Tačiau bent jau turi būti suderintos tam tikros normos, kad galima būtų suteikti prieigą prie rinkos ne ES rinkos dalyviams. Tai tiek apie TTIP. Aš um, tikrai nežinau, kokia bus uh, komisijos strategija, kaip toliau kryps dėrybos dėl TTIP kol kas oficiali komisijos pozicija tokia, kokią aš ką tik išsakiau. Dar ponė Ferreira klausė, kaip praktiškai šis dvišalės dėrybos vyksta ir kaip jos susijusios su mm, TTIP dėrybomis. Iš tikrųjų, šios dėrybos nesusijusios su TTIP, Mūsų dėrybos vyksta taip kaip visada, tai yra, kai kyla problemų susijusių su reglamentavimo suderinimu, siekiame jas spręsti su JAV kolegomis, um, paisydami visų rinkos dalyvių interesų. Turi galioti veiksmingos taisyklės, tačiau neturi taisyklės dubliuotis. Ir mes siekiame iš tikrųjų užtikrinti kuo lygesnės sąlygas transatlantinių požiūrių finansinėms paslaugoms, finansinių paslaugų sektoriui. Taigi, kai kyla kažkokia problema, kaip pavyzdžiui išvestinių finansinių priemonių atveju ir dabar, pavyzdžiui, iškilo lyginamųjų standartų problema, Pirmiausia, vyksta neformalios dėrybos, neformalūs pokalbiai ir stengiamasi problemą išspręsti. Būtent toks procesas vyko išvestinių finansinių priemonių atveju. Nežinau, ar yra ryšys. Mes tokio ryšio nematome ir JAV nedaro, nesieja šių dėrybų su TTIP. Net jeigu TTIP dėrybos žlugtų, mes vis tiek laikysime savo darbo tvarkos, nes kai susikerta skirtingų tipų normos, mūsų uždavinys išspręsti tą konfliktą. Aišku, galima sakyti, kad kuo geriau šis procesas veikia, tuo labiau galbūt JAV pusė įsitikins, kad TTIP apskritai nereikia. Bet mes mm, iš tikrųjų mm, stengiamės kaip įmanoma geriau sėkmingiau dirbti, kad rinkos veiktų kuo sklandžiau ir nebūtų niekam bereikalingos naštos. Ačiū. Pon Gesen, mes baigiame 16 darbo tvarkės punkto aptarimą, 17 punktas kiti klausimai, bet kitų klausimų nėra. Taigi, 18 darbotvarkės punktas, kiti posėdžiai. Kitas posėdis vyks vasario 23 dieną nuo 3 iki pusės 7. Ir 24 vasario nuo 9 iki 12.30 ir nuo 3 iki 6.30. Ačiū visiems. Excellent.